La seduta è ripresa. Mes tęsime posėdį. Paskelbsiu balsavimo rezultatus. Balsavo 735 negaliojančių balsavimo biuletenių 73. Galiojančių balsų skaičius 662. Absoliučiai balsų daugumai reikia surinkti 332 balsus. Kandidatai gavo tiek balsų. Pone Keller,

Dzaradil 162 balsai. poiché nessun candidato Kadangi ne vienas kandidatas nesurinko absoliučios balsų daugumos, tai reiškia, kad bus antras balsavimo ratas. Jeigu jūs nenorite pasisakyti, tai tuomet pirmo rato kandidatai galioja ir antram turui. Ar norėtumėt, kad nors pasisakyti. Kągi. Ska Keller. Syra Rego. David Marija Sasoli. Jan Dzaradil bus mūsų kandidatais ir antrajame rinkimų rate. Se non ci sono nuove Jeigu nėra pateikta naujų kandidatų, bus antras rinkimų ratas be 15.12. O dabar skelbiama trumpa pertraukėlė. Presidente! La seduta è ripresa. Posėdis uh, tęsiamas. Prieš pradedant antrąjį balsavimą noriu paklausti, ar visi balsų skaičiuotojai yra salėje. Pone Jarai, prašom prisijungti prie mūsų. president buzek onorevole guetta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 President Buzek is here. Pirmininkas Buzekas yra. Prezidentas Buzek is, is coming. Pirmininkas Buzek ateina. Appena arriva il presidente Buzek, che è scrutatore. Kai tik ponas Buzek ateis, pradėsime balsavimą. Happy birthday, President Buzek. Sugimimo diena, pirmininkė Buzekai. Sugimimo diena. Procediamo ora al secondo scrutinio. Dabar periname prie antrojo balsavimo. Prašau balsų skaičiuotojus e, nueiti į savo vietas prie atitinkamų balsadėžių. Visi gavote biuletenius ir pradedame balsavimą.